narį, mes tikrai žavimės jūsų darbu šiuo klausimu. Dėkuoju visiems kolegams. Diskusijos šiuo klausimu baigtos. Periname prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra rekomendacija antrajam svarstymui. Pranešėjas ponas Florence. Klausimas yra elektros ir elektroninės įrangos atlikos. suteiksiu žodį pranešėjui, jeigu jis yra posėdžio salėje. Prašom, Karl Heinz. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū žodį. Labai banaliai pradėsiu nuo to, jo kolegam paaiškinsiu, apie ką čia kalbame, kai kalbame apie elektroninių prietaisų atlikas, nes jie mano, kad galbūt tai tiesiog nesvarbu. Tona elektros prietaisų atliekų reiškia, kad yra yra 250 kg e, sidabro, 9 tona mobilių telefonų, ponė pirmininkė. Reiškia 50 daugiau to, 50 e, kartų daugiau aukso negu aukso ruda. Taigi tai rodo, kad tokiuose prietaisuose jų atlikos yra daug vertingų medžiagų. Tuo tarpu Europoje nelegaliai tokios atlikos yra išgabenamas į Afriką, Kiniją, Indiją, o ten uh, jie yra perdirbami, nežiūrint milžiniškos žalos aplinkai, kai mes 90 procentų gal, galėtume išgauti vertingų medžiagų, o ten tik 18-20 procentų. Taigi matome šio klausimo svarbą. Na, dėl šios direktyvos, dėl daugelių svarbių klausimų žengta tinkama linkme. Ne, dabar jau mažiau išvežama nelegaliai tokių atliekų, nes e, esame numatę įrodymo prievalę, Tačiau dabar kitas dalykas yra, kaip pačios valstybės narys, kaip ir maniškė, sugebės užtikrinti pakankamai personalo tam, kad iš tikrųjų uostuose, muitinėse būtų laikoma šios taisyklės. Kitas svarbus dalykas, kurio pasiekime, tai yra surinkimo tikslai, jie dabar yra gerokai padidinti. Pavyzdžiui, Švedijoje laimiai surinkama 16 kg o pietinėje šalyje, iš kur yra mano vardas kilę, surinkama 3 kg. Tai pirmas rezultatas yra puikus, antras katastrofiškas. Ir daugelį šalių steigėjų e, rinkimo tikslai yra nuo 3,5 iki 4 kg asmeniui ir tai, kai galvojame apie mūsų vaikus, tai tikrai yra katastrofiška, nes mes švaistome šias vertingas medžiagas atsidūrę savartinėse, iš kurių niekas nebesurinks. Taigi gerai, kad padidinti surinkimo tikslai, tačiau dėje taryba e, elgis labai flegmatiškai ir per visas dėrybas taryba nesirodė labai palanki Europai. Tarkim, pateiksiu pavyzdžiui, jeigu šiandieną Europoje pagaminama Europos įmonės lemputė, tai kada nors tą lemputę reikės perduoti pergavi, perdirbimui. Tai 27 valstybės narėse, 27 valstybės narėse tai reikės registruoti tam, kad būtų išsiaiškintas perdirbimo klausimas. Tai tikrai priplaškinti nacionalinę politiką. Tačiau nežiūrint keisti tai, kad e, PVM atveju užtenka vieno registravimo formularo, o šiuo atveju reikia daugybės. Um, ir jeigu viena įmonė nori gaminti lemputės, tai jie reikės registruoti produktą 27 valstybės narėse ir tokia procedūra kainuoja po 16 milijonų eurų per metus, kad tai katastrofiška, šiek tiek sumažinta biurokratinė našta, tačiau dėl šio klausimo taryba sėdi ant didelių pinigų maišų, kuriuos turi sumokėti įmonės. Na, o valstybės narės nenori atsisakyti šių pinigų ir dėl tų dėl tos priežasties, e, tarkim, jeigu Prancūzija gamina šią lemputę, jį tai perdodama Italijai ir e, aš manau, kad modernių technologijų pagalba šias pinigus rautus galima būtų tvarkyti daug geriau. Komisarė Patočnikai, aš jumis asmeniškai esu labai dėkingas už tai, kad jūs ir jūsų komanda e, procedūroje suvaidinate svarbu vaidmenį, be jūsų šios darybos būtų žlugusios taryba e, elgis visiškai neprimtinai. Na ir taryba visiškai nenorės sėti aplinkosaugos politikos su ekonominiais kriterijais, buvo tikrai e, smulkmeniškas elgesys, apsiriboma vien tik nacionalinė politika, nes manau, kad kai kalbame apie atliekų perdirbimą, kiekvienas elgesi kaip nori ES. Taigi turime dėti daug pastangų tam, kad taryba būtų pastumėta tinkamą kelią. Taigi dėkoju už jūsų dėmesį. Ačiū. Dėkoju. Dabar komisijos narys Potočnik. Ačiū. Gerbėmėjai parlamentarai, labas vakaras. Šiandien turime aptarti du svarbius klausimus. Vienas yra susijęs su elektros ir elektroninės įrangos atliekomis. Aš aišku norėčiau pasveikinti visą parlamentą ir jo pranešėją, poną Florence ir šešėlinius pranešėjus bei uh, jo komanda pasiekus sėkmės derintis dėl direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Parlamentas ir komisija stovėjo greta vienas kito e, konsultacijose ir dėrybose. Mes bandėme užtikrinti geresnį resursų efektyvumą, norėjome, kad būtų sumažinta administracinė našta, taip pat kovojame už tai, kad valstybės narės turėtų veiksmingas priemonės, kurias galėtų pritaikyti kovojant su nelegaliu eksportu. Didelė dalimi mums pavyko pasiekti tikslų. Aš esu patenkintas dabar parengta direktyva, kuri numato pasiekti komisijos numatytus tikslus. Žinoma, Aš norėčiau, kad pažanga būtų pasiekta platesnė ir ji būtų pasiekta greičiau, kaip ir sakė ponas Florence, ir esu įstikinęs, kad jūsų norai yra tokie patys. Ši direktyva įneša naujos dinamikos, kalbant apie atliekų tvarkymą, ir ji tikrai yra verta mūsų pritarimo. Galime įsivaizduoti, kiek pažangos pakeitimai atneša Paskaičiuokime, dabartinė surinkimo norma yra 4 kg vienam asmenys per metus kiekvienoje valstybėje narėje. Mes turime 500 milijonų gyventojų ES, tai reiškia, kad valstybės narės privalo surinkti maždaug 2 milijonus tonų atliekų iš 10 milijonų tonų kurios yra generuojamos kiekvienais metais. Tai sudaro 10 procentų. Kai kurios šalis surenka šiek tiek daugiau. Nauja direktyva įpareigos valstybės narės surinkti mažiausiai 85 procentų ekvivalentą. Tai reiškia, kad iki 2020 metų, kai mes paskaičiavome, kad europiečiai išmes 12 tonų atliekų per metus, mes surinksime mažiausiai 10 milijonų tonų elektroninės įrangos atliekų. Ir čia kalbu apie daugybę e, tokių medžiagų kaip gyvsidabris, kadmis ir daugelį kitų. 10 milijonų tonų, įskaitant varį, E, platiną, auksą, sidabrą ir kitas vertinga, kitus vertingus metalus, kurie vėliau galėtų būti panaudoti dar kartą. Tai sumažins emisijas ir sumažins kaštus. Toks apskaičiavimas nėra labai moksliškas, bet jis, nepaisant to, rodo, kad mes iš tiesų žengėme didžiulį žingsnį į priekį, lyginant naują pasiūlymą su direktyva, kuri egzistavo iki šiol. Tinkamas apdorojimas yra labai svarbus. Tai yra svarbu, kad nebūtų padaryta žala žmonių sveikatai ir aplinkai. Ir mus tikrai neramina apdarojimo metodai taikomi trečiosiuose šalyse. Panaudotų medžiagų eksportas į trečias šalis būdavo plačiai taikomas praeitįje. Tokios medžiagos buvo laikomos atliekomis. Komisija tarptautinėje arenoje dirbs ir toliau, kad užkirstų kelią e, tokiems nelegaliems e, panaudotų medžiagų išgabenimams į trečias šalis. Galiu pasakyti, kad komisija gali pritarti tekstui, dėl kurio susidėrėjo institucijos ir komisija padarys viską, kad e, direktyva ją patvirtinus bus įgyveninta sklandžiai ir sparčiai. Komisija taip pat, aišku, paskelbs keletą deklaracijų šiuo klausimu. Pirmiausia, dėl projektų dizaino. Komisija ketina pasiūlyti atitinkamus reikalavimus susijusius su eko dizaino direktyva. Antra, perinamo laikotarpio priemonės valstybėms narėms, kuriams sudėtinga įgyventi naujas surinkimo normas, turėtų būti taikomos išimtinė tvarka. Ir tos sąlygos turėtų būti objektyvios, pagrįstos faktais ir patikrinamos. Trečia, kai kalbama apie nano medžiagas, komisija jas interpretuoja kaip priklausančias e, nano medžiagų apibrėžčiai ir galima rizika, jų rizika bus nustatoma vadovantis atitinkamais teisės aktais. Ketvirta, komisija mano, kad siekiant laikyti sutarties nuostatų, jai suteiktos galios apskaičiuoti, kiek atliekų, kiekgi tokios įrankos ir atliekų yra pateikiama, bus vadovavimasi atitinkamais straipsniais, sutarties straipsniais ir komisija sako parlamentui, kad ji pasilieka galimybę naudotis teisės gynimo priemonėmis, kurios yra numatytos sutartyse. Ir galiausiai komisija paskelbs deklaraciją dėl įgyvendinančių aktų taikymo. E, Ponius ir ponai, iš tiesų šios atlikos labai sparčiai, jų kiekis labai sparčiai auga. Tose atliekose yra daug retųjų metalų, kuriuos būtų galima perdirbti ir panaudoti dar kartą. Atlikos yra išteklis Ir mm, jo, šis klausimas yra svarbus siekiant užtikrinti gerą resursų panaudojimą. Tai nėra tik aplinkosauginis klausimas, tai yra vienas svarbiausių klausimų galintis užtikrinti ES pramonės konkurencingumą ateityje. Ačiū. Zeber, Ponas Zeberis. Dėkuoju, ponė Prininkė, norėčiau patikoti Karl Hansi Florenco, taip pat ir komisijų uždėtą darbą. Uh, Na, mes kalbame apie dokumento peržiūrą, taigi e, 2003 metų e, vasario 13 dieną įsigaliojo dabartinė direktyva, tačiau vis dėlto Europos lygių daug kas nepasiekta. E, Karlas Hansas Florencis daug ką nušvietė, pasakė, ko nepadarė valstybės narės, ir, pažiūrėjau, Rumunija 0,8 E, kg. Liechtenstein irgi taigi prasti rezultatai, nors ne valstybė narė. Vokietija 7,8, Čekijos Respublika 4,3, o šiaurės valstybėse dideli rezultatai pasiekti surinkant atlikas. Taigi atrodo, kad mes patys nesugebėme mūsų ūkiuose sukurti tokią surinkimo sistemą, tai ateityje iš tikrųjų iškils problemų dėl žaliavų. Sakė ir komisija, kad reikia sukurti tokį ekologinį dizainą, kuris reikštų, kad gaminant produktą jau galima būtų galvoti ir apie jos rinkimą ir perdirbamą. Tai yra svarbiausia, tačiau e, tai dar nepadaryta. Ir yra spragų, pavyzdžiui, spraga ir netikikimas su ekologinio dizaino direktyva. Taip pat, aišku, tai yra susijęs su ir ekonominė raida valstybės narėse. Taigi dabar pasiūlyme numatyti prieinamieji laikotarpį ir geresni tikslai. Na, svarbu yra tai, kaip valstybėms narėms pavyks sukurti veiksmingas elektroninių prietaisų atliekų surinkimo sistemas. Čia priklausys viskas nuo valstybių narių, tam, kad jos įtikintų ir vartotojus, tam, kad šie būtų sąmoningi, atsakingi ir nesidėtų sudėję rankos. Na, manau, kad galiausiai viskas priklausys nuo valstybių narių, kaip veiks ši sistema, Taigi pasikliauju kad, tuo, kad komisija atidžiai viską stebės tam, kad būtų pasiekti tie surinkimo tikslai, nes tai vienintelis mūsų šansas tam, kad turėtume reikalingų žaliavų mūsų pramonėje, taip pat ir pasiektume aplinkosaugos tikslų. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Van Bremt. <clears throat> Um, Ačiū pirmininkė kolegos. Williamas Painteris buvo išradėjas. XIX amžiaus pabaigoje jis, jis draugavo su ponu Žilet e, peilių skustukų gamintojų. Ir e, tie du ponai kai ką svarbaus nuveikė, tačiau tuo pat tuo metu, tuo metu pra, buvo pradedami, pradėti gaminti e, tie peiliukai, kuriuos nesunku išmesti. Taigi tai buvo e, vartojančios visuomenės pradžia. Pakalbėkime apie tą vartojančią ir tešiančią visuomenę, oro kokybę, dirbožėmio kokybę ir socialinės pas, tokio gyvenimo būdo pasiekmes elektroninės, elektroninių atliekų e, laidojimą, uh, trečiosiuose valstybėse. Tai aktualu, bet manau, kad kaip komisaras sakė, sakė mums reikia atkreipti dėmesį kitą dalyką - vertingas e, medžiagas, kurių yra mūsų mobiliuosiuose telefonuose ir kitoje įrangoje. Ir būtent todėl, rengiant šį teisės aktą, sulaukėme didelio pramonės palaikymo. Taip pat tą siūlymą palaiko ir komisija, bet ne taryba, nes dėl vienų ir kitų priežasčių tarybai tos taisyklės nepatinka. Man atrodo, kad taisyklės yra geros, naudingos, kurios ir jos padėtų mums pasiekti mūsų tikslų. Aukš, dideli perdirbimo reikalavimai. Mobilieji telefonai ypač turėtų e, tenkinti tuos griežtesnius reikalavimus Ir galiausiai su dideliu įsitikinimu sakau štai, ką noriu padėkoti pranešėjui, nes būtent dėl jo patirties mums pavyko taip uh, toli pažengti, rengiant parlamento poziciją, ypač atsvelgiant į tai, kad taryba yra kitoje visatoje svarstant šį pranešimą. Ir aš balsuosiu už šį pranešimą, kaip ir visa mano frakcija. Pirmininkas, ačiū, ponas Panajotov komisarė, pirmininkė, kolegos. Susitarimas dėl naujosios direktyvos yra ilgai užtrukusių ilgų dėrybų tarp Europos parlamento delegacijos ir tarybos rezultatas. Noriu padėkoti komisijos nariui Potočnik už jo supratimą ir atsidavimą nagrinėjant šį klausimą. Taip pat noriu padėkoti pranešimo autoriui Karl Heinz Florence už jo indėlį, užtikrinant pozityvę šio svarstymo baigti. Šią direktyvą bus galima geriau panaudoti ir perdirbti elektroninę įrangą. Tuo tarpu tik tai 30 procentų išmetamos įrangos e, perdirbama, 70 procentų arba išmetama į savartynus, arba neteisėtai išvežama iš ES. Pagal naująją direktyvą bus numatytos naujos sąlygos reikalavimai e, elektroninės įrangos perdirbimo rinkos atsiradimo Europos Sąjungui. E, direktyva įsigalios tik praėjus šešeriems metams, tik 2018. Nu, iškeltas e, ambicingesnis tikslas. Po 2019 mums jau reikės surinkti, perdirbti visus 65 procentus tokios, tokių, tokios įrangos atliekų, kurio, kurio, kuri patenka į rinką. Kita naujovė yra skatinti, kad kuo daugiau at, tos įrangos būtų perdirbama. Taip pat prievolė skirti atitinkamas patalpas, kur, kur, kuriuose įmonės privalėtų priimti įrangą iš vartotojų perdirbimui. Ponios ir ponai, aš tikiu šios direktyvos nauda ir privalumais. Tai yra mūsų visų pasiekimas. Tai naudinga mums visiems, tai naudinga visiems europiečiams. Ačiū toliau, ponas Tremopulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, είμαστε ένα βήμα πριν από... Πόνε πριν και κύριε Πεμικολέγκος. Mm, liko vienas žingsnis iki starimo, kuris leis pagerinti elektroninių ir elektrinių prietaisų atliekų tvarkymą. Tai yra ilgų dėrybų tarp komisijos, parlamento ir tarybos pasiekmė ir dabar pasiektas kompromisas jį palaikome. Tai nėra galbūt kažkoks radikalus pokytis, tačiau tai yra svarbus žingsnis. Mes kaip žaliųjų frakcija darėme ypatingą spaudimą tam, kad būtų padidinti atliekų surinkimo tikslai ir kad iš tikrųjų uh, būtų renk, rūšiuojant atlikas atskirai renkamos elektrinės ir elektroninės prietaisų atlikos, būtų informuojami vartotojai ir būtų labiau kontroliuojamos tos atlikos, ypač jeigu jos yra išvežamos iš ES ribų. Taip pat buvo paminėtas ir nano medžiagos. Na, šioje srityje nepavyko pasiekti uh, pilnai pasiekti nusibrieštų tikslų, tačiau komisija turėtų iš tikrųjų vertinti, e, kaip įmanoma užtikrinti selektyvų nanomedžiagų apdorojimą. Na, o šiaip balsavimo metu parlamentas patvirtins pasiektą kompromisą. Na, lyginant, palyginti surinkimo tikslai yra gan žemi. Bet tikėkime, kad tokiu būdu pavyks užkirsti kelią nelegaliam e, elektrotis prietaisų um, išvežimą į trečiasis šalis. Pane Gerling, na, malonu matyti Jūs, pirmininkant, pane pirmininkė, na, savo ruoštų pasakysiu, kad ši peržiūra e, kuri pasiūlė komisija, nepasitvirtino, e, nes valstybės narės nesugebėjo sukurti e, tokių prietaisų veiksmingo surinkimo laikotarpį nuo 2003 iki 2008 metų nes 2008 metais 70 procentų tokių prietais atsidurdavo savartinės ar būdavo nelegaliai išvežami. Taigi visi sutarėme dėl to, kad tokia padėtis neprimtina. Na ir įdomu tai, kad žalieji atrodo labai džiaugiasi rezultatu. Bet iš tikrųjų norėčiau pasidžiaugti Karlo Heinzo Florenco kaip pranešėjo darbų, kuris daug dirbo ir pasiekė gerų rezultatų, taigi yra padaryti pakeitimai, jie yra tinkami, tačiau iš tikrųjų reikia pasirūpinti, kad pati situacija pagerėtų. Buvo gerokai padidinti surinkimo tikslai, pakeista metodologija, pakeisti laikotarpį, kai kuriams valstybėms narėms suteikta daugiau laiko, sutinku su tuo. Jeigu norime, kad tos valstybės narės įsitrauktų į sistemą, jos turi turėti laiko. Na ir gerai, kad daugelis aspektų bus geriau kontroliuojami, ypač finansiniai aspektai. Džiugu tai, kad mm, išvengta papildomų kaštų savivaldybėms. Tačiau, e, kadangi dabar yra lankstumo, reikia pasikliauti tuo, kad valstybės narės elgsis atsakingai, kad bus surenkamos tokios medžiagos, kad jos bus perdirbamos ir reikia sukurti atitinkamą. E, aplinką, ekonominę aplinką reikia suteikti informacijos, nes e, valstybės narės turėtų pasirūpinti tuo, kad jos neštų savo indėlį. Dėkoju, ponė Gelink, dėkoju iš šiltus žodžius. Iš tikrųjų, džiaugiuosi jūsų, jūsų palaikymo rinkimų metu dabar ponė Vils. Jau e, E, senai pramoninės šalis gyvena plačiau negu gali savo leikti ir nieko naujo nepasakysiu, sakydama tai, kad tai galime savo leisti tik tais neturtingiausių šio pasaulio šalių sąskaita ir jas reikia žiūrėti kaip į problemas dalį. Na ir svarbu yra atviras taikymo. Akima taikymo sriti. Tai aš manau turėtų būti tokių teisės aktų tinkamas pavyzdys. Labai gerai, kad yra numatyti didesni surinkimo tikslai siekianti 65 procentus, nes taryba, tiesą sakant, ilgai labai priešinasi aukštesniems tikslams. Parlamentas turėjo daryti uh, spaudimą, nes tik tais tokiu būdu užtikrimas investicijos į aplinkai palankes technologijas ir skatimas naujoves. Šiame kontekste norėčiau pasidžiaugti ir tuo, jog direktyva, juk direktyva nedaroma išimtis saulės kolektoriams. Na ir dabar čia buvo tarsi ketinama pasikliauti gamintojų atsakomybę, tačiau dėja tokiam spaudimui per nelik dažnai parlamentas nusileisdavo ir sutikdavo tokiais sustarimais, tačiau galinių paaiškėdavo, kad tokie sustarimai atitarnavo vilkinimui. Visiškai nesusitinku, nesutinku su tuo, koks sprendimas primtas direktyva dėl nanomedžiagų. Labai svarbu, kad tas neprie prietaisai, kuriuose yra nanomedžiagų, būtų rušiuojami ir apdaroma atskirai. Tačiau tar, komisijos pranešime raginama e, tiesiog pasiaiškinti, pazinduoti, ar ateitie tai bus manoma padaryti. Tai yra nevertinga švelni formuluoti, nes nano medžiagas gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkosaugai. Kai kurių nano medžiagų atveju yra aiškių rodiklių, kad yra pava, jos yra pavojingos sveikatai. Todėl norėčiau, kad komisija atidžiau išanalizuotų nano medžiagas ir jeigu nebūtų aiškiai įrodyta, kad tokie produktai nekelia pavojus, tad tuomet jie neturėtų patekti į rinką. Tačiau vis dėlto esu patenkinta rezultatu, jis pasiektas parlamento atkaklumo dėrybų sudaryba dėka, šis atkaklumas pasitvirtino, davė rezultatą ir aš tai dėkoju pranešėjai. Dėkoju, panas Rosi. Grazie, Presidente. La direttiva. Ačiū, ponė pirmininkė. Direktyva numato, kad valstybės narės turi rinkti elektros ir elektroninės įrangos atlikas. Buvo pasiektas e, sutarimas su taryba, buvo numatyta sumažinti administracinės išlaidas, taip pat ir gamintojai dabar turės imtis atitinkamų žingsnių. 65 procentai e, surinkimo norma yra numatyta, kalbant apie smulkės, smulkius prietaisus ir tokius prietaisus rinks nedidelės parduotuvės. Taip pat yra kalbama apie nacionalinius reikalavimus, yra saugomi gamintojai, smulkus gamintojai ir tai yra taikytina pirmiausia smulkioms įmonėms. Kalbant apie panaudojimą, neturintis leidimo e, surinkėjai turės galimybę rinkti tokius prietaisus. Pirmininkas dėkoju, dabar ponia Gardinį. Ačiū. Mes sakome turbūt apie jautrų ir svarbų klausimą, kaip sakė ponas Florens. Kai kalbame apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kalbame apie tokias atliekas, kurios gali būti pavojingos žmonėms bet mes kalbame ir apie žaliavas. Europai reikalingi tokie brangus metalai. Milijonai eurų kainuoja konkretus mineralai. Jūs paminėjote mano šalį. Ir taip, tai yra tiesa. Mes nepasiekėme uh, tokio surinkimo lygio kaip šiaurės šalis, tačiau per pastarosius metus mes tikrai imamės priemonių ir dedame pastangas ir siekiame suvienodinimo, nes tarkime šalies šiaurėje surinkimo lygis yra didesnis negu kad šalies pietuose. Mano paties regionas yra pasiekęs trečią vietą sąraše. Ir kai kuriuose regionuose mes pasiekime 3,5, kitose 6,7 kg Emilijos Romanijos regione, pavyzdžiui. Ten surinkimo norma tikrai yra puiki. Ir tai yra teigiamos tendencijos. Per pastarosius metus 70 procentų padidinome surinkimo normą ir man atrodo, kad reikėtų pagirti tai ko pasiekiame. Manau, kad mūsų pasirinktas kelias yra teisingas. Dabar būtina užsimti informacijos kampaniją skirtą piliečiams. Tos struktūros dabar jau egzistuoja ir mes apie jas turėtume informuoti savo piliečius. Ačiū. Pone Sarbu. Ačiū. Atliekos. Iš tiesų, tokio pobūdžio atlikos e, per pastarosius metus didėjo ir šios atlikos yra vienos pavojingiausių. Jos nėra tinkamai tvarkomos ir galiausiai jos e, yra sumetamos į savartynus, jos e, skleidžia toksinės medžiagas. Komisija siekia padidinti surinkimo normą ir mes sveikiname tokį tikslą, tačiau situacija valstybėse narėse skiriasi. Būtina atsižvelgti į realią situaciją, kad teisės aktas būtų lengvai taikomas ir tinkamai taikomas. Rumunijoje elektroninių prietaisų rinka nėra perpildyta ir prisodrinta. Tai reiškia, kad mes, mūsų atliekų kiekis nėra toks didelis kaip kitų valstybių narių. Todėl mums labai svarbu kad būtų skirta daugiau laiko, kad mes galėtume siekti ambicingų naujų taisyklių. Surinkimo normos padidinimas per septynerius metus numato šiokio tokio lankstumo, tačiau ne tiek, kiek mums reikėtų. Galiausiai turiu pasakyti, kad kompromisas numato pusęsvarą tarp labai ambicingų tikslų ir realistinių terminų, iki kurių galima pasiekti šių tikslų. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už šį labai sudėtingą darbą dėrybų su taryba metu. Ačiū. Toliau panas Pitelyzė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Norėčiau širdingai pasveikinti Karlą Haidze Florencą dėl jos sėkmės. Tai iš tikrųjų buvo um, Heraklio darbas, nes jis virš trijų metų dirbo komitete ties šiuo klausimu. Pakartosiu tai, ką sakė daugelis kolegų. Nekartosiu tai yra. Tiesiog atkreipsiu dėmesį vieną aspektą, kuris ypač svarbus piliečiams. Tai yra, pavyzdžiui, uh, E, tokios lamputės, kurios taupo energijos, leidžia sutaupyti 80 procentų energijos lyginant su įprasinėmis lamputėmis, tačiau jos yra retų žaliavų, kurias reikia išgauti ir juose yra gyvsidabrio. Juose yra 300 kartų mažiau gyvsidarbinių negu termometruose, tačiau vis dėlto ir tas e, gyvsidarbis, kuris yra tas lemputės, e, turi tinkamai šalmės. Ir čia pastaraisiais metais mes nelabai rūpinomės piliečiai e, šio klausimo kontekste. Na ir vis mano rinkiminė. Um, apygardoje buvo nurodyta, kad uh, uh, antradieniais, tarkim, kažkokioje konkrečioje vietoje iki 15.30 surinkamos tos lankutės, bet kaip dirbantys žmonės gali laikytis tokio tvarkaraščio, tai yra neįmanoma. Taigi būtų gerai, kad tokios lemputės galėtų būti surinkamos parduotuvėse, kurios parduodamas arba turėtų būti rastas kitas vartotojams palankus sprendimas. Dėkoju uh, Karlui Hans uh, Florence už tai, kad jis rūpino šis klausimais. Rodo, kad jam rūpi piliečių problemas. Jis nori užtikrinti, kad būtų lengva gražinti tokius prietaisus tam, kad čia būtų tinkamai tvarkomi. Pane Merkis. Eh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją. Uh, Manau, kad jis puikiai padirbėjo. Jam teko tikrai nelengva užduotis, nes tai tiesiog auksas besimėtantis gatvėse. Mes išmetame naudingus metalus, brangius metalus ir nemanau, kad krizės laikais galime savo toliau leisti taip elgtis. Mobilieji telefonai, kita šio laikinė įranga yra pilna metalų, kuriuos reiktų perdirbti. Mes kalbame apie surinkimą. Turėtume kalbėti ne tik apie surinkimą. Tuo turėtų užsiimti specialistai, o ne kažkokios tai parduotuvėlės iš mobiliųjų telefonų reikia išimti ta, tas detalės, kurios yra reikalingos ir naudingos. Taigi kalbame apie išardimą, pirminę apdorojimą, esminę apdorojimą ir naudingiausių metalų išsaugojimą, nes dažnai ta įranga yra išmetama į savartiną kitapus sienos ir tai niekam nenaudinga. Dziękuję bardzo. Pone Hibner, Norėčiau, ačiū. Norėčiau visų pirma padėkoti kolegai Karlui Hansui Florensui, kuris e, išskirtinai padirbėjo. Visa, ką jis nuveikė, ką jis padarė rengiant šį pranešimą, reikalavo daug e, atkaklaus, ilgo, atkaklaus darbo, dalyvavimo įvairiausiose susitikimuose. E, Deja, tuose susitikimuose dažnai buvo reiškiamos skirtingos nuomonės, tačiau mūsų bendras tikslas, kaip sumažinti elektros ir elektroninės įrangos e, atliekų kiekį, kuris Europoje auga. Ši direktyva svarbi, nes ten kalbama apie išteklių, galimybės išsaugoti turimus išteklius. Tačiau tuo pat metu elekt, ir apie tai, kaip elektros elektroninė įrangos atliekas geriausiai panaudoti, perdirbti. Europai vis sudėtingiau įgyti žaliavų elektros ir elektroninės įrangos gamybai. Taigi, čia kalbama, kaip tai padaryti. Perdirbti atliekas. Atliekos neturėtų būti išmetamos į savartyną. Šios atliekos turėtų, tos naudingos medžiagos, naudingi metalai turėtų būti panaudojami iš atliekų. Uh, dažnai dabar pristatė seną e, įra, seną būtinę įrangą arba telefoną gauname mainais naują. Dar vienas dalykas - sankcijos yra paskutinis įstatymo įgyvendinimo etapas. Geriau sutelkime dėmesį į pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidą. Pirmininkas, ačiū dabar ponia Okony. Merci, Ačiū ponia pirmininkė. Mėly kolegos, jų per ilgai europiečiai visiškai nesusimastydami gamina neperdedami įrangos. Šiandien per nelik mažai Europos piliečių susimasto apie tai, kad elektros ar elektroninę įrangą galima perdirbti. Pavyzdžiui, kai aš praėjusį savaitgalį norėjau e, parduotuvėje priduoti jau nebenaudojamą įrangą, jie nesuprato, ko aš iš jų noriu ir ką jie turėtų daryti bet jų vadovas, parduotuvės vadovas paaiškino, kad iš tikrųjų parduotuvėje buvo galimybė e, palikti man nebereikalingą aparatą perdirbimui. Kaip jau buvo pasakyta, šiandien tik 30 procentų elektros, elektroninės įrangos atliekų yra surenkama ir e, tinkamai perdirbama. Aš pasisakau, aš palaikysiu šį tekstą, dėl kurio dėrėjosi ponas Karlas Heinzas. E, Florencas ir noriu pasidžiaugti, padėkoti jam už jo darbą pastarosius pusę metų. Te, čia e, numatomi e, surinkimo e, normatyvai visoms valstybėms, kiek jos privalo surinkti elektros elektroninės įrangos savo teritorijoje. Taip pat numatomos priemonės, galimybės, kaip tai, tos normatyvus įgyvendinti. Įtvirtinamas taip pat laipsniškumo principas ši direktyva tikrai leis pasiekti pažangos ir proveržio šioje srityje. Ši direktyva yra susiskatina pažangų e, piliečių elgesį. Jis skatina žmonės e, rušiuoti atlikas, tai nieko nekainuoja ir tai svarbu planetos ateičiai. Pone pirmininkė, noriu, pirmininkė, noriu pasveikinti jūsų perrinkimu ir padėkoti, kad jūs e, noriu pasiūlyti e, parlamento patalpą pastatuose kitaip e, naudoti šilumą re reglamentuojančias sistemas, nes, pavyzdžiui, e, plenarinių posėdžių salėje yra šalta, kitur būna karšta. Chamber, um, Iš tikrųjų, plenarinių posėdžių salę turime tik vieną. Spontaniškų pasisakymų procedūra, panas Nikolašič, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą Karl Heinz Florence. Jis nėra žaliųjų frakcijos narys, bet matau, kad EPP frakcija taip pat gali daug ką nuveikti šiuo klausimu. Kalbant apie perdirbtas atliekas, elektros ir elektroninės įrankos atliekas, šios atliekos kelia grėsmę tiek aplinkai, tiek ir žmogaus sveikatai. Labai sparčiai auga tokių atliekų kiekis ir tai reikalauja spartaus atsako. Mums yra reikalingi atsakingi teisės aktai, kurie numatytų atskirą surinkimą ir perdirbimą. Esu įsitikinęs, kad ES ir valstybės narės turėtų nurodyti aiškius nurodymus įmonėms, kad jos galėtų tinkamiau valdyti savo išteklius. Taip pat reikėtų tinkamiau perdirbti tokio pobūdžio įrangos atliekas. Būtini ir novatoriški sprendimai. Ir ačiū Jums labai. Toliau deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt deșeurile cu pot... Elektros įranga ir atitinkamos atliekos gali būti panaudota augimui. 12,3 milijonai tonų tokių atliekų bus surinkta. Tai reiškia, mes turime dabar investuoti į šiuos resursus. elektroninėse atliekose yra daug retųjų metalų ir jeigu mes jų neišimsime iš atliekų, tai jie pakenks aplinkai. Elektronikos atliekos turi būti renkamos taikant specialius metodus. Kitaip sunkieji metalai ir kenksmingos medžiagos, chloras ir kitos pateks į aplinką. Sakykime, plokščia ekranių televizorių atvejis yra vienas iš tokių pavyzdžių. Dabar yra nustatyta tam tikra procentų, tam tikra kvota Tačiau būtina yra užtikrinti, kad nerinktume bet ko, kad aiškiai žinotume, kokių medžiagų yra tam tikros rušies atliekose, kad jas būtų galima tinkamai atskirti. Dėkoju dabar, ponė Birne. Dėkoju yra daromas spaudimas Europos šalims, kad būtų keičiami teisės aktai. Pernelik dažnai vis tik tai atliekos yra netinkamai panaudojamos, dažnai jos tiesiog tos atliekos išmestos į paprastą savartyną, jų nerušiuojant, tinkamai neapdorojant, tai yra tikras nusikaltimas. Maničiau, kad <clears throat> cheminiai elementai ir kiti kenksmingi dalykai, kuriuos e, kurių turime atsikratyti, turi būti tinkamai sutvarkyti. Žmonės moka pinigus už tas medžiagas ir tos medžiagos, jei įmanoma, turi būti perdirbamos ir pakartotinai perdirbamos. Maničiau, kad tvarkyti fiziškai šis, šias atliekas yra būtina. Yra būtina užtikrinti, kad tos atliekos bus tinkamai sunaikintos, kad, pavyzdžiui, jos nebus e, sandėliuojamos ten, kur paskui įrengtose ištelėse žaidžia vaikai. E, Maničiau, kad kiekvienoje valstybėje narėje turi būti sudarytos sąlygos pačioms tvarkyti savo atliekas ir pavojingų atliekų eksportuoti iš valstybės į valstybę. Negalima gana piknaudžiauti kaimynų situaciją. Kolega Sonik. Panie Przewodniczący, nowe zasady kładą. Dėkui. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, naujos taisyklės susijusios su selektyvių atliekų e, rinkimų elektronikos ir elektros atliekų turi būti perdirbamos. Naujos priemonės bus įgyvendintos palaipsniui, o tai yra labai svarbu, kadangi tai leis šalims prisitaikyti prie naujų taisyklių, jos tam turės laiko. Didelė sėkmė yra tai, ir apie tai buvo šiandien šioje salėje kalbėta, kad stambesnėse parduotuvėse būtų įrengti tokių atliekų surinkimo punktai, kad būtų galima pristatyti elektros ir elektroninės atliekas. Tai yra nauji dalykai, tačiau mums atrodo, kad jie yra savaime suprantami. Džiaugiuosi, kad tos taisyklės pagaliau bus įdėktos. Pirmininkaujantį Lenkiją, pirmininkausiu Lenkiją Ir parlamentas susterėjo dėl kompromiso, kuris yra puikiai subalansuotas. Naujų taisyklių dėka bus galima tinkamiau saugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Gamintojams tai irgi bus naudinga, kadangi bus mažiau administracinių procedūrų ir tai padės sutaupyti lėšų. Ačiū. Dėkuoju, kolega Hemen. Kyrius Gerbrandy. Ponas Gerbrandy, prašau. voorzitter het is eh, begin januari. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prasideda sausio mėno, tai yra mūsų darbų sezonas, tai yra tas sezonas, kai ir įmonės pristato praėjusių metų veiklos skaičius ir žvelgia į ateities perspektyvas. E, manome, kad tie skaičiai gali būti skaudinantis, be abejo, ekonomika mažėja, e, nedarbas auga, įmonių rezultatai blogėja labai sparčiai, tačiau pasakysiu paslapti. E, žaliavų kainos atsispindės beveik visuose visų įmonių gaminių kainose dešimtis procentų išaugo žaliavų kainos ir būtent tai pirmiausia smogia Europos ekonomikai. Tai ir yra esmė tos direktyvos, kurią šiandien svarstome. Mes išmetame šimtus kilogramų kobalto, platino, sidabro ir nepanaudojom pakartotinai tų medžiagų, o reikėtų, kad tai tarybai taptų prioritetinių klausimų, tų medžiagų panaudojimas. Taryba regisi ignoruoja tai, ką mes jau nekartą esame sakę. Ir reikėtų pradėti dirbti kitaip, o ne taip, kaip buvo tvarkomasi su euro krize. Dėkoju komisijai už puikiai atliktą darbą. Pranešimas e, yra subalansuotas ir pono Florenco dėka pranešimą pavyko parengti gerą. Tai nepadės šis pranešimas e, tinkamiau, visai tinkamai tvarkyti atliekų, tačiau taip bus žingsnis pirmin. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu ir džiugu girdėti, kad Europos parlamentas pasisako už žalįjį sprendimą. Tai būtent ir siūlo taryba, komisija ir to pagėdauja valstybės narės. Džiaugiuosi, kad diskutuojame šiuo svarbiu klausimu. Tačiau reikia paskatinti valstybės, kad jos įdėktų veiksmingas surinkimo ir perdimimo sistemas. Kol kas situacija pakankamai sudėtinga. Elektroninių ir atrinių atliekų eksportas nėra naudingas e, Afrikos besivystančioms valstybėms, e, kadangi jos tiesiog yra priverčiamos priimti tas atlikas į savo šalį. Labai svarbu nustatyti konkrečius surinkimo tikslus mažiems elektroniniams prietaisams, Tokius nustatyti tikslus, tikslus galima labai lengvai ir aš manau, kad komisija artimiausių metų pateiks tinkamą pasiūlymą. Dabar norėčiau suteikti žodį komisaro Potočnikui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atsakyti į du klausimus trumpai, į vieną ilgiau. Pirma, kalbant apie skirtumus valstybėse narėse, taip, Jos susiduria su didžiuliais iššūkiais, tačiau akivaizdu ir tai, kad valstybės narės, kurios yra mažiau įsivyšusios, jų laukia didžiulį iššūkį. Dėl nano medžiagų norėčiau pasakyti, kad mes ypatingą dėmesį skiriame toms medžiagoms, jų surinkimui ir mes galvojame apie atitinkamos teisės aktus ir komisijoje mes teikiame daug dėmesio šiam klausimui spręsti. Kodėl aš kalbėjau apie tai, kad aplinkosaukos klausimai ir verslo klausimai turi būti sprendžiami kartu. Aš norėčiau, kad būtų kelių gairėse kalbama apie res, iš, tvarų išteklių naudojimą, galvojant apie tvarę ES ateitį. Dabar daug valstybių yra įsiskolinusios, tačiau tą skolą panaikinti mes galėsime skatindami augimą. Jeigu norime tvaraus augimo, tai mes turime skatinti ES konkurencingumą. Konkurencingumas yra tas raktas. Būtent dėl to mes siūlome geriau išnaudoti išteklius. Tai yra pagrindinis klausimas kuris padės išspręsti ir kitas iškylančias problemas. Aš tikiuosi, kad mes puikiai, puikiai tą suprantame. Kainos, kurias minėjo Gerbert Jan, didėja labai greitai. Ir tai yra visiškai kitas reiškinys, lyginant su praėjusiu šimtmečiu. Anksčiau e, išteklių kainos mažėjo nuosekliai išskyrus tam tikrus krizių laikotarpius, naftos krizės laikotarpius, o 21 amžiuje reiškinys visiškai priešingas, kainos nuolat kyla. Ir jeigu mes atsižvelgsime į tai, kad kaštų struktūroje kaina sudaro daug didesnę darbą dalį negu darbo jėga, tai mes turėsime sutelkti dėmesį į darbo paskatų sritį ir taip pat į produktyvumo gerinimo sritį. Tai yra tai dalykai, apie kuriuos mes turime kalbėti, tai pagrindinis problemos sprendimo kelias. Ir tai būtina atsižvelgiant ir į ekonominės problemas, su kuriomis susidurime šiandien būtent galvodami apie naują teisėkuros projektą, būtent tai mes turime omenyje. Labai svarbu atsižvelgti į tą pramonės sektorių, kuriam labai reikalinga perspektyva, labai aiškios paskaitos, kryptis, kurią turėtume nurodyti. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad tas tikslas išlieka nepakitęs. Ir galiausiai norėčiau padėkoti nuoširdžiai visam parlamentui, ypač Karen Heinz Florence, už tą puikų bendradarbiavimą, už tai, kad jisai puikiai suprato problemos esmę ir suteikė puikią galimybę gerai bendradarbiauti. Dėkojame komisarui, o dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Kalhans Florence. Jis pasidalins savo baigiamosiomis mintimis. Komisarė, manau, kad jūs buvote visiškai teisus, sakydamas, kad mes patekome į tokią padėtį, jog dabar prasideda trečioji pramonės revoliucija Europoje. Mes suvokėme, kad tvarumas yra mūsų pramonės išsilaikymo šansas kalbėjome apie resursus ir man kilo tokia mintis, aš pamiršau pasakyti vieną dalyką, aš pamiršau žmogiškosius išteklius savo biurą. Ir noriu pasakyti poniai Filip, kuri dirbo kaip juodas jautis už puikų darbą. Jūs šiuo klausimu buvote vienas iš svarbiausių asmenų, taigi leiskite jums ištarti padėkos žodį. Ačiū, ponė Florence. Kolegos, dėl Florence pranešimo diskusiją tuo ir baigsime. Balsavimas vyks rytoj 12 val.